Donc voilà, on reprend. En plein... Tęskime posėdį. Dabar jau viešas posėdis. Visi susirinkote į viešuosius klausimus dėl įmonių socialinės atsakomybės. Posėdėje dalyvauja specialusis jungtinių tautų generalinio sekretoriaus specialio savo žmogaus teisų tartautinių kooperacijų ir kitų verslo įmonių klausimais patarėjas. Labai džiaugiamės, kad susirinkote į šį posėdį. Dar prieš tai norėčiau paprašyti kolegų patvirtinti mūsų kovo 30 dienos posėdžio protokolą, patvirtinti, ar kolegos turėtų pastabų dėl to. Ne, atrodo, pastabų nėra. Keletas pranešimų buvo pateikta. Mus sveikinam už atliktą darbą Peru. Mes skatiname demokratijos plėtrą Peru. Šiuo metu buvęs Respublikos prezidentas 20 metų yra nuteistas Peru. Mes e, pageidavome, kad e, Peru būtų įvykdytas teisingumas. Kas dėl konflikto gazoje, Ženevo žmogaus teisų tarnyba praplėtė savo tartautinio tyrimo e, taikymo sritį. Mes norėjome, mes pageidavome, kad būtų tyrimas nepriklausomas. Kaip žinia, tyrimas yra atliekamas dėl įvykių gazoje tarp 2008 metų pabaigos ir 2009 metų pradžios. Ponas Richardas Golstonas buvęs tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai ir Jugoslavijai taps e, vadovas šio tyrimo. Mes pageidavome narį iš pakomitečio deleguoti į parlamentinę komisiją šioje šalyje. Bendrai sutarus buvo delegacija, delegacijos siuntimas atšauktas, nes nebuvo Europos parlamentui priimtinas politinis ligmokaus buvo pasiūlytas. Mūsų manimų rinkimai šioje šalyje vykę nebuvo skaidrus. Būtent todėl mes nepageidavome susitikti su išrinktaisiais nariais. Dėl šių dviejų priežasčių mes atšaukėme savo delegaciją į Baltarusiją ir nedalyvausime misijoje. Toliau Turkmenistanas. Europos parlamentas vis dar nepatenkintas priimtais įsipareigojimais tarybos. Kaip žinia, mes parengėme šešis kriterijus, kuriuos, už kuriuos balsavome Centrinės Azijos komitete. Mes dar nepritarėme, nepatvirtiname tokio susitarimo. Toliau Durbano konferencija kitą savaitę vyks iš ankstinės diskusijos vis dar vyksta. Belgijai, Belgija vadovauja Europos Sąjungos darbui. Jos pasirinkimas mus tenkina, tai yra, kad Europos Sąjungos šalis dalyvautų šiame procese. Reikėtų griežtai įvertinti veiksmų planą parengtą Durbane. Reikėtų, kaip žinia, buvo parengtas kovos su rasizmu planas. Na ir dabar Belgijai nuo ES yra pavesta užduotis vertinti, įvertinti šį veiksmų planą. Taigi darbai šioje srityje tiesiami. Taigi dabar viešieji klausimai dėl įmonių ir socialinės atsakomybės. Dabar kalbės ponas Džonas Rudžiai. Profesorė Žan Vuters taip pat dalyvauja posėdėje. Ji parengė pranešimą, kurį pristatys. Ponas Džonas Morisonas taip pat dalyvauja. Jis yra verslo komiteto pirmininkas, ponė Rolt Kazar. Ji yra įmonių teisingumo organizacijos atstovė ir dar ponas Jonas, Jonas Evansas dalyvauja. Jis yra patariamosios profsąjungų komisijos narys prie EBPO. Norėčiau paprašyti pono Vit pati, pristatyti situaciją, su kokiamis problemomis šiuo metu yra susidariama įmonių socialinės atsakomybės srityje. Norėčiau priminti, jog tai yra ES labai svarbus klausimas, nes ES veikia maždaug 80 tūkstančių įmonių, dirbančių tiek ES, tiek visame pasaulyje. Su dukterinėmis įmonėmis tai dvigubai daugiau tokių įmonių būtų. Taigi, 80 tūkstančių bendrovių turinčių būstinės ES, tos įmonės dirba trečiosiose šalise. Pone Vitai, jums žodis. Aš kalbės labai trumpai, kadangi niekiek nebėjau, kad žmonės susirinko ne manęs klausytis. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju visam pakobiniečiui už tai, kad jūs surinkėt šį uh, renginį. Uh, Mintis jį surengti atsirado, kai mes pagalvome, kad būtų labai svarbu pasikviesti Europos parlamentą Džoną Ragį. Ir pabrėžti, kad mes manome, kad verslas e, gali labai svariai prisidėti prie žmogaus teisų e, apsaugos. Ir ponas Ragė yra labai svarbus asmuo. Ir aš e, dirbdamas Ženevoje atkreipiu dėmesį tai, kad jo darbas yra labai svarbus. Ir mes prisidėjome prie to, kad jo mandatas būtų pratestas praeitais metais. Ir mes apie tai jau kalbėjome žmogaus teisų taryboje. Ir manau, kad labai svarbu yra suteikti Džonui galimybę atvykti į Europos parlamentą ir leisti jam kreiptis į Europos parlamento narius. Žmogus teisų taryba praeitais metais visų vertinimų buvo labai sėkminga, tai buvo uh, tikras žingsnis į priekį, įtraukiant verslą į uh, e, žmogus teisų klausimų, klausimų e, uh, ratą. Šis pranešimas, kurį aš parengiau, yra svarbus ir jame kalbama apie tai, ką mes galėtumėme padaryti, uh, kokias rekomendacijas galėtumėme pateikti. Džiaugiuosi, kad uh, šiandien Šiame posėdėje dalyvauja ir Čekijos atstovai, taip pat ir pirmininkavame perimsinčios Švedijos atstovai. Aš jiems esu labai dėkingas ir tikiuosi, kad šiemet mums pavyks uh, tikrai pasiekti nemažai pažangos, kadangi Europos Sąjungos valstybės narės pritarė tam, kad Džono mandatas būtų pratestas. Ir uh, Mes žinome, kokie yra nūdienos iššūkiai, kokie yra mūsų uždaviniai ir mes turime dabar spręsti, kaip galėsime juos e, įgyvendinti ir pasiekti. Kal, manoma, kad įmonių socialinė atsakomybė ir įmonės ir žmogaus e, teisės yra tas pats, bet iš tikrųjų taip nėra. Ir aš džiaugiuosi, kad ir komisijos atstovai prie mūsų prisijungia, nes uh, ES institucijose vyksta diskusijos šiuo metu apie įmonių socialinę atsakomybę, bet aš manau, kad e, šios diskusijos turėtų prisidėti prie darbo žmogus teisų taryboje ir prie to, ką daro e, profesorius Ragi. Ir aš esu įsitikinęs, kad mes galime padaryti kur kas daugiau. Bet to aš esu taip pat įsitikinęs, kad mes, ES ir valstybės narės, e, negalime pamiršti, kad mes privalome apsaugoti kitų šalių piliečius nuo uh, galimų įmonių vykdomų teisės, teisės žmogaus teisų pažeidimų. Bruselėje mes formuojame politiką ir uh, vidaus rinkos direktoratas ir išorės ryšių direktoratas prisidėjo prie uh, šio darbo ir aš manau, kad šiandien uh, mes galėsime aptarti išsamiau šio darbo darbo tvarkė ir aš džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungė tokie e, iškilus asmenys ir uh, e, nekantrai lauksime jūsų pasisakymų. Pone Ragi, jums dabar žodis, jūs praėjusiais metais parengėte pranešimą, e, buvo susilaukta tiek teigiamų, tiek neigiamų tiek reakcijų, tiek kritikos buvo susilaukta. Jūs kalbėjote apie įmonių socialinę atsakomybę, žmogaus teisų laikymasi kartu jūs, nepas, jūs nepasiūlėte e, konkrečių e, įpareigojančių taisyklių, būtent dėl to buvote kritikuojamas. Jūs dabar žmogaus teisų tarybai parengsite pranešimą ir dabar būtų labai įdomu išgirsti jūsų poziciją šiais klausimais ir apie tai padiskutuoti. Prašom žodžius Jums. Labai ačiū, ponė pirminkė Richardai. Dėkuoju visiems, kad susirinkote. Man labai didelė garbė dalyvauti šiuose klausimuose. Kaip politinių mokslų atstovui, kurio tyrimų sritis yra institucijų ir valdymo evoliucija. Man malonu lankytis Europos Sąjungoje ir išgirsti apie jūsų patirtį ir jūsų eksperimentą. Šįryt pakvietėte mane ne gal kalbėti apie Europos Sąjungą, o pasidalyti su jumis mano įgaliojimų rezultatais. Įgaliojimų, kuriuos gavau 2005 metais, e, prašant tuometinės komisijos žmogaus teisėms, Kofi Anano generalinio sekretoriaus prašymų paskirti atstovą verslui ir žmogaus teisėms, pripažįstant šio klausimo svarbos didėjimui. Šiandien norėčiau papasakoti, kokie yra dabar mano įgaliojimo rezultatai ir keletą minučių skirti tai tam, ką galima pavadinti e, sudėtingo situacijai ar problemoms, su kuriomis susidūriau, su kuriomis susidūrė ir Europos Sąjunga ir kartu spręsdami galbūt jas galime ir išspręsti. Kaip paminėta praėjus birželį, Žmogaus teisų taryba jungtinėse tautose vienbalsiai pasveikino politikos sistemą verslo ir žmogaus teisų klausimams, kurios pasiūliau aš. Tai buvo neįprastas aktas dviem prasmėm. Tai, kad buvo vienbalsiai pasveikintas ši iniciatyva, tai buvo netipiškas žmogaus teisų tarybos diskusijų rezultatas. Antra, Tai buvo pirmas kartas, kai jungtinių tautų žmogaus teisų mašinerija, mechanizmas, taryba ir e, anksčiau būsi komisija ėmė, užėmė esminę poziciją dėl verslo ir žmogaus teisų. Dabar sakoma, kad mes, žmogaus teisų taryba, manome, kad yra pagrindas, politinis pagrindas, kuris apibrėžia diskurso apimtis ir praktiką, kurių pagrindų mes ir toliau veiksime. Toje pačioje rezoliucijoje taryba remdamasi principų, kad, kad už jokį gerą darbą nereikia nebausti, išplėtė mano įgaliojimus dar trejams metams, kad būtų galėčiau teikti konkrečias gairias įvairioms suinteresuotoms šalims, ypač valstybėms, verslo įmonėms, taip pat ir kitiems. Ir mes pradėjome būtent dirbti šį darbą po tos rezoliucijos patvirtinimo. Visai neseniai į Ženevą nusinčiau pažangos ataskaitą po vienerių metų darbo. Kokie e, žingsniai jau atlikti. Rezimuosiu iš esmės to pagrindo bruožus. Nes tarybos, iš tarybos e, E, naujienos netaip greitai jūs ko gero pasiekia, kaip galėtų. Taigi ši sistema pagrįsta tyrim ramščiais. Pirmasis ramstis yra valstybių pareiga, aš naudoju žodį pareiga, nes yra teisinė pareiga saugoti nuo žmogaus teisų pažeidinėjimų iš trečiųjų šalių pusės O trečios šalis tai taip pat yra ir verslas. Kai valstybė patvirtina žmogaus teisų priemonės, kaip pavyzdžiui yra padariusios visos ES šalis, jos taip pat prisima prievolę saugoti nuo piknaudžiavimo žmogaus teisėmių, teisėmis ne tik tuštose šalise, bet taip pat ir teisų turėtojas e, stebėti, pavyzdžiui, trečias šalis verslo įmonės. Tai yra teisinė prievalė pagal tarptautinės žmogaus teisų taisyklės. Čia yra daug kontroversiškų aspektų. Vienas iš sudėtingiausių yra susijęs su tos prievalės ekstraterialumu. Žinoma, kad valstybės e, savo jurisdikcijoje privalo laikytis savo prievalių, bet kiek už jų jurisdikcijos ribų tai gali išeiti nėra aišku. Tai pirmas principas. Antras principas yra bendrovių atsakomybė laikytis žmogaus teisų. Mes tai vadiname atsakomybę, o ne pareiga, nes nėra tarptautinės teisės, kuri būtų tiesiogiai taikoma bendrovėms už tam tikrų siaurai apibrieštų sričių, kaip, pavyzdžiui, tarptautiniai nusikaltimai. Nepaisant to, mūsų pozicija yra ta, kad kiekviena savanoriška iniciatyva, apie kurią žinome, ar tai būtų bendrovės iniciatyva, ar tai būtų tarptautinių prekybų rūmų pareiškimai ar tarptautinės darbo organizacijos deklaracijos dėl daugianacionalių deklaracijų ar EBPO deklaracija, visos jos turi bendrą bruožą. Jos sako, kad bendrovės turi arba turėtų gerbti žmogaus teisės. Kalbant apie žmogaus teisų terminologiją, tai reiškia, kad jos neturėtų pažinėti kitų teisių, e, užsimant savo e, reikalais. Taigi, mūsų požiūris į tai buvo toks, kad mes iš tiesų priimame tiesiogiai ką sako verslo visuomenė, kad jie laikosi žmogaus teisų, tačiau kyla klausimas, kaip mes žinome, kad jūs gerbėte žmogaus teisės. Ar turite sistemas kaip bendrovės, kaip verslo asociacijos, kurios jums e, leistų pademonstruoti, įrodyti jums patiems ir kitiems, kad iš tikrųjų jūs gerbėte žmogaus teisės. E, apžvalgos apie tai, ką bendrovės iš tikrųjų daro, parodė, kad dauguma bendrovė neturi tokių sistemų. Todėl jūsų minėtoje ataskaitoje praėjusiais metais mes išdėstume svarbiausius komponentus to, ką mes pavadiname žmogaus teisų situacijos tyrimo proceso vardu. Ką bendrovės turėtų daryti? kad galėtų įrodyti, kad jos gerbė žmogaus teisės. Tai yra, būtų, tai yra antrasis uh, ramstis, o trečias uh, ramstis tai yra žalos atli... ištaisimas. Žmogaus teisės būtų labai silpnos, jeigu aukos neturėtų galimybės uh, kreiptis dėl pagalbos ar žalos atlyginimo. Kai kuriuose darbo vietose Profsąjungos yra geriausia priemonė tiek visuomeniai, tiek bendrovėms pateikti informaciją, kad ne viskas gerai. Tačiau kalbant apie bendruomenės ryšius, kai bendrovės veikia vietinių bendrovių, bendruomenių sritis e, vietovėse, kartais negali būti, gali nebūti tokių mechanizmų ir daugeliu atveju E, galimybė kreiptis į teismą funkcionuoja prašiausiai, kur reikia to daugiausiai. Taigi šie trys principai - valstybės pareiga e, e, apginti nuo žmogaus teisų pažeidimų per teisės priemonės, antra bendrovė atsakomybė gerbti žmogaus teisės tai yra nepažinėti kitų teisių ir tai įrodyti. Ir trečia, tai yra ištaisimo ar atsakomybės e, įrodymo per teisinės priemonės, teisminės priemonės galimybė. Taigi šie, šios trys, e, šie trys ramščiai turėtų vienas kitam vienas kitą papildyti, turėtų veikti kartu. Dar labai svarbu yra tai, kad tie trys ramščiai aiškiai parodo, kad valstybių pareiga iš esmės skiriasi nuo bendrovių atsakomybės. Daug ankstesnių pastangų e, viena iš šių normos dėl transnacionalinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisų buvo susupainioju valstybių pareigas ir bendrovių pareigas tokiu mastu, kad buvo neįmanoma pasakyti, kas už ką yra atsakingas konkrečioje vietovėje. Ir vieni į kitus rodė pirštais. Taigi labai svarbu aiškiai atskirti valstybės atsakomybę, pareigas ir bendrovių atsakomybę, bet jie turėtų vienas kitą papildyti. Jeigu tokie yra trys principai, kaip mes e, išdėstame atskirius komponentus. Keletas pavyzdžių, ponė pirmininką, nes nenoriu kalbėti per daug ilgai. Ir norėčiau padiskutuoti šiais klausimais. Kalbant apie valstybės pareigą saugoti žmogaus teisės. Bendrovės jau seniai žino, kokios, kokia jų atsakomybė yra, e, jeigu jos e, pažinėja žmogaus teisę. Verslo žmogaus teisų srityje viskas nėra taip labai aišku. Dauguma šalių svarbiausiose srityse, pavyzdžiui, darbo standartai arba nediskriminavimo darbo vietoje standartų prasme yra sukūrusios reglamentus ar netgi institucijas ir jos žino, ko iš jų tikimasi. Tartinė darbo organizacija čia padeda šioje srityje, bet čia daugiausia kalbame apie darbo, darbo standartus. Mūsų tyrimai rodo, kad tai, kad nėra kito žodžio, kaip tai apibūdinti, kaip tik politika ir sanglauda. Vienas dalykas tai yra vertikalus nesuderinamumas. Pavyzdžiui, šalis pasirašo tarptautinį žmogaus teisų instrumentą, net nesuprasdama, ką tai reikš įgyvendinimo prasme ir todėl tai niekada neįgyvendinama. Taigi, mes e, sukūrėme terminą, labai mandagų terminą, vertikalus nesuderinimumas, bet daugiausiai paplitęs yra horizontalus nesuderinimumas. Tai yra daug ir progresyvių šalių čia patenka. Būtent, kad jos labai siaurai apibrėžia verslą ir žmogaus teisės tai yra kažkoks tai skyrius, tarkime, kažkur tai vyriausybėje ar tarptautinėje organizacijoje. O verslo ir žmogaus teisų. Skyrius atsakingas iš verslo ir žmogaus teisės. Bet kai šalis, jos e, teisės aktų rengėjai įtraukia e, kalbą apie e, bendrovių valdymą, investicinius klausimus, žmogaus teisų klausimų ten nerasi. Taigi valstybės prievalės saugoti nuo pažeidimo, žmogaus teisų pažeidimo niekada nepatenka į teisinės rytis politikoje, kur, kurios susijusios su verslu. Kas daro verslų įtaką? Bendrovių įstatymai, priekybos sustarimai, investicijų sustarimai, tačiau uh, bendrai kalbant, mažai yra siekių horizontaliai įtraukti žmogaus teisų klausimus į tas sritis, kurie susiję, to, kurie susijusios su verslo praktika. Taigi mūsų didžiausias tikslas yra užtikrinti, kad visą tai pasikeistų. Todėl mes labai glaudžiai e, darbuojamės su bendrovių teisininkų tinklu iš daugiau kaip 40 jurisdikcijų, kalbėdamas apie tai, kaip bendrovių įstatymai, direktorių prievalės gali trikdyti, trukdyti ar padėti žmogaus teisėms. Ir tuo pagrindu mes teiksime rekomendacijas vyriausybės. vyriausybėms. Mes taip pat analizuojame investicinius klausimus, kaip investicijų sutartis, šalių sustarimai su vyriausybėmis, bendrovių sustarimai su vyriausybėmis gali apriboti jų laisvės, nes bendrovė gali paduoti į teismą vyriausybę, į teismą, jeigu įmano, kad e, vyriausybės veiksmai kenkia jos pelningumui. Pavyzdžiui, šiandien Pietų Afrikos vyriausybė ir e, dalyvauja arbitraže, tarptautinėme arbitraže kur juos padavė Italijos bendrovė, kuri norėtų, kad jai būtų atlyginta už ekonominį poveikį to, kad uh, buvo priimtas teisės aktas dėl juodaodžių žmonių ekonominio įgalinimo. Taigi, jeigu Pietų Afrika negali priimti įstatymų, kad galėtų uh, pagerinti e, juodaodžių gyventojų, daugumos gyventojų teisės, uh, bebaimės, kad jį turės išmokėti kažkiek pinigų Italijos bendrovėje, tai kažkas investicinėse susitarimuose yra blogai. Taigi mes bandome analizuoti tokius klausimus, stengdamasi numatyti tam tikrus atsako, atsakingo sutarčių sudarimo principus. Ir trečias pavyzdys, kalbant apie valstybės pareigą saugoti žmogaus teisės, Niekas, nesvarbu kas jie bebūtų, negali sakyti, kad žmogaus teisų režimas, kuri, kaip jis dabar egzistuoja, gali veikti konfliktų zonose. Kai šalis yra draskoma civilinio karo, pavyzdžiui. Tačiau mes siunčiame verslo atstovus į tas šalis, skatiname investicijas tose šalise gerais tikslais, nes manome, kad tai gali padėti, tačiau mūsų eksporto kredito agentūros, investicijų garantijų agentūros skatina investicijas tose šalise, niekada neprašydamos patikinti e, žmogaus teisų klausimų. Žinai, kad e, vyksti į labai rizikingą aplinką, tačiau kaip E, eksporto kredito agentūra neteik, nekelia reikalavimų toms investicijoms, negu kad vyktum, pavyzdžiui, į Daniją. Galima ginčytis, ar tai yra teisinis klausimas, ar ne, bet tai yra, pasakysiu, tai yra kvaila. Pavartosiu politinio mokslo terminą. Tai yra vyriausybės išteklių panaudojimas siekiant padidinti žmogaus teisų pažinėjimo riziką. Taigi, mes analizuojame tokias sritis, kalbėdami apie valstybės prievalės. Kalbant apie bendrovių atsakomybės, mes per konsultacijas, kurias dabar dar tik tai pradedame, ketiname išdėstyti, kokie būtų tokio žmogaus teisų tyrimo bendrovės komponentai, kokie, kaip jie būtų taikomi įvairiose situacijose, pavyzdžiui, tiekimo grandinėje arba kalbant apie bankus, kurie skolina, bet nevadovauja projektui ir galbūt apie kitus detalesnius mm, mechanizmus nustatant to konkretaus situacijos tyrimo elementus. Tai antrasis ramstis, o trečiasis ramstis, tai yra žalos atlyginimo klausimai, mes jį suskaidėme į dvi dalis. Vienas yra teisminis, kitas neteisminis komponentai. Teisminio komponento prasme tai yra labai svarbiausias klausimas ir sudėtingiausias. Šiuo metu mes analizuojame konkrečiai tai, kokios yra kliūtis pasiekti teisingumą, specifinės kliūtis verslo atvejais. Mes žinome, yra, kokios yra kliūtis pasiekti teisingumą daugumoje šalių ir tai yra kliūtis susijusios su verslo piknaudžiavimo aukomis. Tačiau verslo arenoje yra unikalių bruožų, ypač kai kalbama apie transnacionalinės korporacijas, ypač dėl, turint galvoje e, bendrovių komponentus ir atskiras, atskirus juridinės asmenybės, taip sakant. Taigi mes e, svarsome šitos klausimus. Na ir po to atidžiai stebime šį neteisminį aspektą, nes pažanga, pažangos ten galima pasiekti daug greičiau negu teisminėme aspekte ir kai kuriais atvejais galima pasiekti konkrečių rezultatų. Pavyzdžiui, dirbame su tarptautinėmis verslo organizacijomis ir atskiromis bendrovėmis, rengdami bandomosius projektus, e, rengda, e, kalbėdami apie bendrovių skundų mechanizmus, kur mes nu, bandome numatyti kriterijus, parametrus, kai bendruomenės, kurios patiria e, bendrovės veiklos poveikį, galėtų pateikti savo nusiskandimus ir tai yra bandomieji projektai. Nesnei paskelbėme internetinį portalą žinioms rinkti, nes žmonės dažnai nežino, kur kreiptis, jeigu jie turi skundų. Ir Kad galima būtų nugalėti tą informacijos trūkumo kliūtį, mes paskelbėme internetinį portalą, Wiki portalą, kuris e, prieinamas įvairiomis kalbomis. kur e, interaktyvių būdų pateikiama informacija apie neteisminius mechanizmus, sprendžiant ginčius tarp bendrovių ir kitų suinteresuotų šalių, pavyzdžiui, e BPO, kokie yra, kokios yra nuostatos, kokios žmogaus teisų institucijos egzistuoja, kur kreiptis, jeigu turi kažkokią problemą ir kur susilaukti paramos. Taigi tai yra tam tikra praktinė priemonė siekiant e, paskatinti to neteisminio aspekto panaudojimą. Taigi, ponia pirmininkė, labai plačiais e, štrichais galėčiau pasakyti, kad būtent žmogaus teisų tarybos patvirtintame mandate mes dirbame ir tokios yra mūsų darbo strateginės kryptis. Kaip iš pradžių sakiau, prieš baigdamas norėčiau iškelti dar vieną problemą, nes ji turėjo poveikio diskusijams ES ir mano užimama postą taip pat. Klausimas yra suskėjęs su skirtumu tarp privalomo ir, privalomų ir savanoriškų priemonių. Manau, kad esate girdėję apie šias diskusijas ES kontekste, aš tai tikrai esu apie tai girdėjęs. Mano nuomonė pati diskusija yra tiek tokia pasenusi, kad ji nenusipelno tolesnės diskusijos. Tačiau čia yra vienas elementas, kuris yra nepakankamai aptartas, kurį norėčiau išiškinti, nes tai yra kliūtis kūrybiškam mąstymui ir veiksmams. Manau, kad visi galime sutarti, kad tam tikras mišinys tų privalomų ir neprivalomų priemonių yra reikalingas. Tačiau vyriausybės, kitos valdymo institucijos ne visada supranta jų pačių vaidmens, net kai jie uh, pristato e, savanoriškus sprendimus. Kai kurios institucijos sako, kad mes nusprendėme, kad tai yra savanoriškas dalykas ir mes kaip vyriausybė nieko neturime daryti. Uh, tai yra klaida. Tai ji sukuria problemų konkrečiose vietose. Išdėsiu tris scenarijus, e, kur tai gali sukelti žemių problemų. Pirmiausia, e, pasidaro neaiškus skirtumas tarp politikos tikslų viena vertus ir kita vertus priemonių jų siekiant. Tiesiog hipotetinis argumentas būtų toks, e, kai aš panaudočiau ES definiciją, definiciją, kas yra CSR. Tai yra socialinė atsakomybė, kas yra. Tai yra socialinė atsakomybė savanoriškų pagrindų tarp bendrovų ir e, trečiųjų šalių. Tai yra oficialus apibrėžimas. Tarkime, kad tam tikra e, vieša įmonė ar vieša institucija ragina bendrovės laikytis socialinės atsakomybės. Tikslas yra, kad bendrovės atkreiptų dėmesį į socialinius ir aplinkosauginius e, klausimus. Pavyzdžiui, jos turėtų laikytis atitinkamų socialinių normų, įskaitant žmogaus teisės. Toks yra politikos tikslas. Priemonės yra savanoriškos. Taigi, noriu padaryti skirtumą tarp tikslo ir priemonių. Savanoriškų e, priemonių kritikai pasakys, kad niekada nepasieksite tikslų tokiamis priemonėmis. Tarkime, kad tai yra įmanoma. Vis tiek dar lieka didelė problema. O problema yra ta, kad kiekvienai bendrovė gali pati nuspręsti, kokie socialiniai ir aplinkosauginiai klausimai svarbiausi ir ką reiškia žodis integruoti, jeigu nesteiksime joms daugiau gairių. Po to bendrovės priimdamos tuos sprendimus be tokių gairių, politikos tikslas taip pat patenka į tą savanoriškumo sritį, nes pati bendrovės sprendžia, ką tie terminai reiškia ir ką jos turėtų daryti. Ir galų gale atsiranda griežtas savanoriškumas, ne tik savanoriškų priemonių, bet per savo savanorišką interpretaciją ir tikslai tampa savanoriški. Viso to rezultatas yra tas, kad politikos nėra. kuri kitų socialinių veikėjų e, lūkesčiai gali susijungti. Ir bendrovių socialinės atsakomybės tikslai yra pirmiausia nustatyti, kokie, kokio rezultato mes siekiame. Reikia siekti bendro supratimo, ką reiškia svarbiausios koncepcijos, svarbiausios savokos, ką reiškia integruoti. Tai yra vieša funkcija paaiškinti, ką tai reiškia. Tai reikalauja paremtis socialinius procesus, kuri, per kuriuos nustatomos geriausios praktikos. Ne bendrovė turi pasakyti, kad tai, ką jie daro, yra geriausia praktika. Tai yra, turi būti sprendimas visuomenėje. Ir viešosios institucijos turėtų skatinti tokius procesus, kurių rezultatai pavyzdžių taip pat. Bet ne visos bendrovio atsakomybės politika atitinka politikai keliamo reikalavimu. Tiesiog bijant išeiti už e, savanoriškumo ribų. Taigi svarbiausia, ką aš noriu pabrėžti, kad e, dar kartą kalbant apie savanoriškumą ir privalomumą, Pernelik e, siauras savanoriškumo apibrėžimas gali nuvesti priešingą kryptimį. Ir tai labai svarbu suprasti ES vystančių diskusijų kontekste labai greitai antras scenarius. Baimė viršyti tą siaurai apibrėžtą savanoriškumą iš tiesų gali viešas institucijas padidinti bendrovių bendrovėms kylančius pavojus. Viena akivaizdi sritis yra konfliktų zonos. Bendrovės ten veikiančios sveikintintų paramą iš savo valstybių ar tarptautinių e, organizacijų, būtent kaip neįsitraukti į vietinius konfliktus ar netyčia nepradėti padėti žmogaus teisų pažeidimams konfliktų zonose bendrovė iniciatyvos gali kažkiek padėti, bet ne viską išspręsti. EBPO e, parengė rizikos vertinimo priemonę, tačiau e, bendrovėms reikia žinių, kurias galėtų pateikti ambasados, būtent kas, kokios yra konfliktuojančios šalis, kaip e, apriboti riziką, kad mes nebūtume įtraukti į tai, kas vyksta. Tačiau vyriausybės paprastai tokios paramos neteikia. Jos skatina investicijas nepriklausomai nuo pavojų, kurie dėl to gali kilti. Ir trečias scenarijus tai yra ta labai reali dilema, su kuria susiduria bendrovės, kai jos veikia šalise, kur nacionalinė teisė žymiai prieštarauja arba numato mažesnę apsaugą negu tartutiniai standartai. Apie tai labai gerai Jonas Evansas žino e, susirinkimų e, laisvės srityje, tačiau bendrovės būtent su tokia problema susiduria. E, taip pat lyčių lygybės srityje ir taip pat e, žodžio laisvės srityje internete. Šalis nori taikyti cenzūrą, o, šalis, o bendrovė mano, kad informacija turi būti laisva ir ką daryti tokiose aplinkybėse. Akivaizdu, kad atskiros verslo bendrovės negali pačios išspręsti tokių konfliktų, nes jos atsidūrė neįmanomoje situacijoje. Kolektyviniai veiksmai reikalingi, tačiau kolektyviniai bendrovė veiksmai patys savaime yra problematiški, ben, interneto bendrovės e, bandė numatyti keletą principų, tačiau nedaug bendrovų prie jų prisijungė ir jos laukia paramos iš savo valstybių, bet jų valstybės e, su šiuo klausimu elgesi tarsi jis būtų radioaktyvus ir bendrovės lieka vienos kovoti šioje srityje, nes bijomasi, kad tai yra savanoriški įsipareigojimai, Taigi, savanoriškumo srityje galima padaryti daug daugiau, nepažeidžiant įsipareigojimų taikytis, laikytis savanoriškumo. Jeigu bendrovės prašo padėti, tai galite manyti, kad jūs dar vis esate savanoriškumo srityje. Baigsiu pateikdamas dvi pastabas. Tarptautinė bendruomenė dar yra ankstyvoje stadijoje pritaikydama tarptautinį žmogaus teisų režimą tam, kad numatytų efektyvesnę apsaugą asmenims ir bendruomenėms nuo bendrovių žmogaus teisų pažinėjimo, tačiau ir dabar jau aišku, verslas, tai yra viskas kaip visada, ar reikalai kaip visada, niekam tikrai neduos naudos, įskaitant ir verslą. Turime pakeisti mūsų elgesį. Čia yra akligatvis galų gale mes atsitrenksime į sieną ir turime šį kursą pakeisti. Ir tai reiškia, kad turime atsisakyti tų savanoriškumo ir privalomumo e, savokų. Antra, turime e, apsaugoti žalos atlyginimo mechanizmus, kuriuos patvirtino taryba ir turime derinti valstybių ir bendrovių pareigas ir prievalės. Ir žmogaus teisų taryba tikisi, kad tokia didelė platforma galėtų suteikti e, įkvėpimą ar tam tikras gairias e, valstybėms ar valstybių grupėms, formuluojant jų pačių politiką ir jų pačių būdus, kaip spręsti konkrečias situacijas. Norint tik tai tiek, kad kiek tai daroma bendroje sistemoje, galų gale gauname sistematingesnę intervenciją negu anksčiau, nes anksčiau šioje srityje dominavo fragmentiški sprendimai, kurie vienas kito nepapildė, o mes, mums dabar reikia kumuliatyvinių sprendimų, kurie sukurtų sisteminės intervencijas, kad e, vaizdas konkrečiose vietose pasikeistų. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur John Ruggie. Donc voilà. Ačiū, ponai John Ruggie. Taigi, labai aiškus voluntaristinis pranešimas. Toliau. Jan Vauters pristatys savo pranešimą. Mums liko iš viso valanda tiek pasisakymams, tiek diskusijoms, taigi paprašysiu jūsų kalbėti glaustai. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikysiuos jūsų instrukcijų. Members of the European Parliament, delegates, ladies and gentlemen, it's a great honor to be here uh, and to be able to present a number of the uh,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 aktyvesnė ES politika būtų naudinga verslui, kadangi tai sukurtų didesnį teisinį aiškumą bei pagerintų verslo sąlygas visame pasaulyje. Todėl mes savo ataskaitoje teigiame, kad ES ir toliau turėtų remti ypatingojo įgaliotinio įgaliojimus bei skatinti jį skirti didesnį dėmesį tam, kad būtų sukurtos privalomos taisyklės taikomos tarptautinėms korporacijoms. Antra rekomendacija ES yra tokia. ES turėtų dalyvauti kūrent užsienio investicijų apsaugos e, struktūrą. Tai ne tik apsaugotų užsienio investicijas, bet ir būtų naudinga stiprinant žmogaus teisų matmenį. Pusiausvėros pasiekti tarp šių dalykų nebūtų lengva. Tačiau tai galėtų padėti užtikrinti, kad priimančioji valstybė taip pat sukurtų uh, savo poziciją žmogaus teisų klausimais. Kalbant apie užsienio investicijų apsaugos e, sistemą, Labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų baudžiama už žmogus teisų pažeidimus. Lisabonos sutartyje beje yra numatyti nauji įgaliojimai. Ir užsienio investicijos bus traktuojamos kaip užsienio politikos dalis, e, kurią formuojant Europos parlamentas e, galės vaidinti aktyvesnį vaidmenį. Dar vienas dalykas. Mes reikalaujame, kad būtų aiškiau išdėstytos tarptautinių korporacijų patraukimo, atsako, patraukimo atsakomybėn tarptautiniuose teismuose nuostatos. Mes žinome, kad e, panaudojant bendros e, baudžiamo, bendrojo baudžiamo susivienimo uh, E, nuostatas galima būtų tai daryti, tačiau jau praėjo 11 metų nuo e, Romos statuto svarstymo ir manau, kad reikia šias nuostatas atnaujinti. Ir galiausiai mes e, rekomenduojame Europos Sąjungai aiškiau išdėstyti darbo teisės standartus, derinant juos su žmogaus teisės standartais. Europos Sąjunga taip pat e, raginama ir toliau rodyti pavyzdį kitoms šalims visame pasaulyje ir ypač tarptautinėse organizacijose, kurios svarsto verslo ir žmogaus teisų klausimus. Ponas Ragė jau minėjo, kad žmogaus teisų taryboje vyksta diskusijos, uh, Ir šiuose diskusijose mes manome, kad ES turėtų reikalauti e, didesnės pažangos e, derinant verslą ir žmogus teisės. E, bet yra ir kitus ryšių, kuriuose galima būtų siekti pažangos. ES galėtų pradėti diskusiją, pavyzdžiui, EBPO organizacijoje Ši organizacija jau parinkė gairės, kuris minėjo ponas Ragė. Ir manome, kad atėjo laikas įvertinti geriausią praktiką šioje srityje, bei daugiau dėmesio skirti as, verslo atsakomybės aspektui. Bet yra ir kitų klausimų, pavyzdžiui, tarptautinės darbo organizacijos e, rėmose ir netgi PPO organizacijoje galima būtų e, svarstyti, kaip galima būtų įvairias tarptautinės korporacijas skatinti gerbti žmogaus teisės. Mūsų e, ataskaitoje yra ir antras skyrius, kuriame išdėstytos rekomendacijos skirtos Europos Sąjungai ir jos teisiniam požiūriui į verslą ir žmogaus teisės. Penkios rekomendacijos yra išdėstytos e, šiame skyriuje ir e, pirmoji iš jų yra susijusi su to, kad reikia peržiūrėti e, tai, kad įmonių socialinės atsakomybė, atsakomybė kol kas yra traktuojama kaip, savanoriš, kaip savanoriška veikla. Mes manome, kad šis požiūris turi būti pakeistas, ypač sustiprinant uh, atsakomybės aspektą už žmogaus teisų pažeidimus. Ir mes rekomenduojame ES peržiūrėti e, savo įmonių socialinės atsakomybės politiką, numatant konkrečiosnius e, įpareigojimus, e, bendrovių įsipareigojimus. Ir bausmes. Jau buvo paminėta, kad ši politika kol kas yra daugiausia skirta pačiam procesui. Ir atėjo laikas e, e, daugiau dėmesio skirti šios politikos rezultatams. Toliau, mes jau kelis kartus e, siūlėme Europos Sąjungai aiškiau išdėstyti nuostatas dėl privalomų privalomą žmogaus teisų padėties vertinimo. Pavyzdžiui, bendrovių konsoliduotos atskaitomybės e, nuostatos bei kitas e, e, sritis, kur, verslo sritis, kurias reglamentuoja ES direktyvos, galėtų būti aiškiau išdėstytos. Toliau, reikia numatyti, konkre... reikia numatyti kriterijus, pagal kuriuos galima būtų vertinti įmonių socialinės atsakomybės veiklą. Pavyzdžiui, ES galėtų parengti e, pagrindą, kuriuo galima būtų vertinti e, įmonių, kurios dalyvauja sąžiningos priekybos mechanizmuose veiklą. Toliau. Mes siūlome ES racionalizuoti bei numatyti e, konkretesnius kriterijus e, įmonių privačioms e, iniciatyvoms, tam, kad vartotojai bei žmonės geriau galėtų suvokti, ką veikia, ko siekia bendrovės. Ir mes raginame ES sukurti privačių įmonių e, socialinės atsakomybės e, veiksmų vertinimo sistema. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga galėtų parengti taisyklių e, savadą, kuris būtų taikomas socialiai atsakum, atsakingoms įmonėms arba kuriuo šios įmonės galėtų remtis. Įmonių socialinės atsakomybės alijansas e, jau numato tam tikras priemonės ir jos e, gali būti vertingos, tačiau jų gyvenimą turėtų prižiūrėti, aktyviau prižiūrėti Europos Sąjunga. Toliau, Europos Sąjunga galėtų numatyti skatinamasias priemonės, e, kurios paskatintų socialiai atsakingas įmonės ir toliau tęsti savo veiklą. Toliau, jeigu, ponė pirmininkė, jūs man leisite, aš labai trumpai pakomentuosiu trečią rekomendacijų grupę, kurios esmė yra ta, kad ES turėtų siekti geresnės pusiausvėros tarp žmogaus teisų ir, ir uh, išorės santykių. Be abejo, žmogaus teisės uh, dabar yra labai svarbus ES užsienio reikalų politikos uh, prioritetas. Vyks, mes žinome, kad e, ši politika gyveninama vykdant dialogą, bet vykdant šį dialogą galima būtų daugiau dėmesio skirti ir pažeidimams, žmogaus teisų pažeidimams, bei ES priemonėms, kurios galėtų padėti trečiosiams šalims stiprinti savo gebėjimus ginti žmogaus teisės bei e, didinant e, e, įmonių žmonių samoningumą šioje srityje. Verslas ir žmogaus teisės, būtent šie du klausimai, jų derinimas turėtų būti trauktas į dialogų žmogaus teisų klausimais darbo tvarkę su tomis šalimis, kur, kurios turi problemų šioje srityje. Taigi, tai galėtų būti atskiras klausimas, kuris būtų svarstamas su trečiomis šalimis. Bendrosios bendros stabilumo partnerystės. Partnery, priemonės galėtų taip pat būti naudingos. Ir kai kurios mūsų rekomendacijos atspindi ir tai, apie ką kalbėjo profesorius. Kompensacijos būtų labai svarbi priemonė. Ir mes manome, kad atsižvelgiant į ES E, žinias, e, patirtį ir išteklius, e, ji turėtų, skatin, ji turėtų siekti, kad pasaulio lygmenių būtų sukurtos, uh, sukurtas požiūris orientuotas labiau į pažeidimų aukas. Dėkuoju, taigi jūs vadovaujate, jūs esate verslo ir įmonės atstovas. Pirmiausia, dėkoju už šią galimybę. Verslo lyderių iniciatyva žmogaus teisėms, tai yra šešių metų iniciatyva, įkurta Briuselėje 2003 metais. Ji apėmė pirmaujančias bendrovės iš įvairių sektorių. Jos intencija buvo pademonstruoti, kaip tarp, e, ben, žmogaus teisų deklaracija gali būti integruota į verslo valdymą įvairiose pasaulio dalyse, politinėse kontekstuose ir verslo funkcijose. Mes remiamės e, duomenimis ir sukūrėme procesus, priemonės, kad kitos verslo įmonės galėtų žengti pirmin šiuo klausimu. Mūsų narės yra vienas didžiausių bendrovių pasaulių - ABB, Reva, Barclays, Ericsson, Gap, General Electric, Hewlett Packard, Novartis, Newman, Nova Nordic, Statoil, Coca-Cola. Jai pirmininkauja Mary Robinson, ankstesnė Airijos prezidentė ir Viskas, ką sakome, sakoma su nusižeminimo jausmu. Mūsų bendrovės atviros yra tiems iššūkiams, su kuriais susidarė, tačiau jos laikosi aktyvaus požiūrį į žmogaus teisę. Per pastarosius šešis metus mes pamatėme, kad verslas ir žmogaus teisės yra dar šis judėjimas yra kūdikystėje, tačiau pasiekė kritinį tašką ir reikia daugiau vadovavimo iš vyriausybių ir tarp vyriausybinių organizacijų. Kai kurios mano pastabos tinka tiek verslo įmonėms, tiek valstybėms. Čia ne kritika, o daugiau kvietimas arti, artimesniai partnerystiai. Mes, aišku, remiame profesoriaus Džono Ragį darbo ir taip pat žmogaus teisų tarybai, kad būtų saugoma gerbiamos žmogaus teisės. Kiti taip pat pritarė šiam, šią sistemą, jis galiu pako, pacituoti. Gerai sukurta, aiškiai e, suformuluota sistema, kuri gerai galėtų paskatinti diskusiją. Šis citata nėra iš Amnesty International, nors ir galėtų tokia būti nes jį remia šią sistemą. Tačiau tai yra trijų pasaulio verslo asociacijų, tarptautinės organizacijos, e, darbdavių e, organizacijos. Pirminkė prašo kalbėtoje kalbėti lėčiau. Tarptautinės e, darbdavių organizacijos, tarptautinės priekybos, tarptautinių priekybų rūmų ir verslo ir pramonės patarimo komiteto prie EBPO. Per trumpą man skirtą laiką norėčiau pasakyti tris dalykus. Pirma, verslui reikia valstybių, kad jos padėtų skatinti šią sistemą. Antra, kad diskusijos e, dėl savanoriškumo privalomumo esmės per daug polarizuota Europos Sąjungoje. Ir trečia, kad Europos Sąjunga gali tikrai imti, imtis vadovaujančio vaidmės. Pirsna, pirma, verslui reikia, kad valstybės šią bendrą sistemą skatintų. Taigi, vyriausybės turi siekti rezultatų įgyvendinant reguliavimą. Ir matome, kad daug daugiau yra suderinimo tarp prekybos, investicijų, bendrovių teisės ir žmogaus teisų politikos. Visą tai didina verslui pavojų, kai reglamentavimas nedėra ar kartais prieštarauja tarpusavėje. Reikia daugiau darinti žmogaus teisų lūkesčius ir lūkesčius įrašytus dvišaliuose priekybos, investicijų sustarimuose, eksporto kredito garantijose ir taip pat veiksmuose, kurį įmusi ES ambasados pasaulyje. Kai kurios valstybės, Europos valstybės yra vadovauja verslo ir žmogaus teisų dialogose pasaulio regionuose, tačiau norėtume, kad ES imtųsi stipresnio vaidmens. E, vyriausybės taip pat nori, e, įmonės nori, kad valstybės patrauktų atsakomybę tuos, kurio, kurie nesilaiko tokių dalykų, reikalavimų, kad būtų baudžiamos įmonės, kurios nekreipia dėmesį į žmogaus teisų pažeidimus arba pačios dalyvauja pažeidžiant žmogaus teisės. ES gali padaryti daug, kad sustiprintų EBPO nacionalinių kontaktinių punktų pozicijas ir ar sukurtų ES ombudsmeno poziciją. ES taip pat turėtų įtraukti kitus regionus, kad verslo įmonės iš Afrikos, Azijos, Amerikos taip pat būtų atsakingos prieš savo vyriausybės. Šiuo metu keletas žymių Europos bendrovių pritraukė daug viešo pykčio dėl žmogaus teisų pažeidimų, Kartais tai jos to nusipelno, bet kartais slepiasi e, po tuo tikrovė, kai Kinijos, Rusijos ir Brazilų Indijos bendrovės taip pat turi būti atsakingos už savo veiksmus namuose ir užsienyje. Man malonu, kad iš tų ir kitų regionų esantis e, verslo vadovai prisijungia prie dialogo. Tačiau Europa galėtų parodyti pavyzdį ir mes galime daug ką padaryti, kad parodytume, jog Europos verslas yra pasaulinės klasės žaidėjas. Ir valstybės taip pat turi atlikti svarbu vaidmenį, kai bendrovės yra iš dalies ar visiškai priklauso valstybėms, kad kai jos yra svarbiausi tiekėjai valstybės institucijoms, kai jos tai yra mažo ar vidutinio dydžio įmonės visoje Europos Sąjungoje, kai reikia jungti e, bendrus pajėgumus ir Jeigu bendrovės nėra listinguojamos, jos yra įkurtos tose Europos kampeliuose, kurios mažiau prieinamos e, valstybių narių mokesčių politikai, vis tiek turi būti atsakingo žmogaus teisų srityje. Antra, dėl to savanoriško ir privalomo aspekto, e, kuris per daug polarizuotas Europos Sąjungoje. Žmogaus teisų iššūkiai Europos verslui dažnai iškelia įvairių dilemų. Daug vietų, kai valstybės nenori apsaugoti savo gyventojų dėl vidinių konfliktų, korupcijos ar skurdo. Egzistuoja nevienodas reguliacinė, nevienoda reguliacinė aplinka žmogaus teisų prasme, tačiau verslas vis tiek turi kažkaip bandyti išsisukti dėl nuo skirtingų konkuruojančių reikalavimų tarp vietinių gyventojų ir e, konfliktų su žmogaus teisėmis. Dažnai verslas turi laikytis nacionalinių teisų, nacionalinių įstatymų reikalavimų, tarptautinių žmogaus teisų normų ir taip pat investuotojų politinių lūkesčių, kad galėtų imtis verslo. Ir bendrovių socialinės atsakomybės principas e, Europos Sąjungoje kur yra tam tikras bendras žaidimo laukas, vienodos e, sąlygos, yra viena dalyka, bet vienas dalykas. Tačiau visai kas kita, kai ES e, verslo įmonės veikia už ES ribų. Na ir trečia, Europos vadovavimui yra tam, tikras, tam tikra galimybė atlikti svarbų vaidmenį. Ir tai galėtų padaryti vyriausybės ir verslo įmonės Ir daug darbo vyksta Afrikoje, vidurio rytuose, pietų ir e, rytų Azijoje, kai kurios tokius veiksmus e, remia užvyrio valstybių narių e, užsienio plėtros agentūros. Verslas yra pasirengęs imtis lyderio pozicijos, pirmiausia, tai kalbant apie darbo teisės tiekimo grandinėse, ir įvairiose kitose srityse. Pavyzdžiui, didelės bendrovės kaip Google, Yahoo ir Microsoft e, pradėjo savo e, kodeksą taikyti dėl e, žodžio laisvės ir privatumo, pavyzdžiui, bendrovės kaip Suez, Veolia, Thames Water, Coca-Cola prisijungė prie žmogaus teisų į vandenį srityje. Suprantame, kad ES pozicija turi atitikti verslo vadovaujantį vaidmenį ir čia dar daug galima padaryti ir jungtinėse tautose. Mūsų iniciatyva siūlo prisijungti prie šio, šios platformos ir tikimės, kad jūs ir jūs, mūsų veiksmai, jūs ir mūsų veiksmai daug duos per ateinančius metus. Ačiū dabar žodis poniai Kazalis. Ji yra Europos koalicijos už įmonių teisingumo koordinatorė. Ji taip pat koordinuoja daug NVO, kurios čia atstovaujamos. Pone Kazalė, ar jūs norėtumėte mums ką nors, mums ką nors parodyti? Ar viskas veiks? tikriausiai viskas turėtų veikti. It's okay or not? Normalement, il faut une lumière pour projeter sur un écran. Šiaip reikėtų išjungti šviesą, jeigu norite, ką nors ekrane matyti. Ir apskritai, šviesos signalas turi būti, na, pagaliau jis atsirado. Bon, merci, Madame euh, la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, uh, Noriu padėkoti komitetui už šią galimybę pasisakyti čia. Mes parengėme dokumentą šiam klausimui. Jis pateiktas prieimo į salėje, bet aš rezumuosiu svarbiausius dalykus. Europos bendrovių teisingumo koalicija vienyje daugiau kaip 250 pilietinės visuomenės organizacijų, taip pat profsąjungas, vartotojų teisės iš visos Europos, pavyzdžiui, žmogaus teisų federacijas, Amnesty International, Žemės draugai, Oxfam, Greenpeace ir kitas. Mes kartu dirba taip pat e, su Junktinės karalystės, Belgijos, e, Niderlandų, e, Briuselio organizacijomis, kad pateiktume jums kai, kurios, kai kurias problemas. Norėčiau pasikalbėti keturiais klausimais. Pirmasis, tai kas yra mūsų supratimų problema ir mes, kodėl mes darome tai, ką darome. Pirmiausia problema Mums atrodo problema yra teisinėje sistemoje, kad yra atskaitomybės spraga tarp bendrovių ir multinacionalinių bendrovių visuomeniai. Dėl to kyla didelė problema, nebaudžiamumo problema, kuri paliečia žmonės, darbuotojus, bendruomenės ir jos negali E, reikalauti žalos atlyginimo, mums tai atrodo didelė problema. Mums atrodo, kad Europos lygių yra nevienodos žaidimo sąlygos, kai kurios bendrovės gauna naudos vidaus rinkoje iš veiklos susijusios su žmogaus teisų pažeidimu, o kitos ne. Taigi jos atsiduria nepalankėje situacijoje palyginti su kitomis. Ir kažką čia reikia tai daryti. Norėčiau pabrėžti problemą susijusią su Kongo pavyzdžiu. Šį atvejį tai mums pakomentavo Global Witness organizacija, Junktinės karalystės bendrovė čia susijusi. 7 metais Global Witness patikė skundą Junktinės valstybės e, bendroviai dėl e, tam tikrų gairių pažeidimo Junktinių tautų, e, Junktinės karalystės nacionalinė institucija išanalizavo skundą ir patvirtino tuos kaltinimus. Ir galutinėme sprendime Junktinės karalystės nacionalinis punktas pateikė rekomendacijų bendroviai, kad būtų formuluojamas įgyvendinimas ir peržiūrima bendrovės politika, kuri atsižvelgtų į jos opera, veiklos poveikį žmogaus teisėms. Praėjus devyniems mėnesiams nacionalinis kontaktinis punktas negavo jokios informacijos iš bendrovės dėl tų rekomendacijų gyvendinimo. Tai yra vienas iš daugelio pavyzdžių, kurie yra pateikti. Taigi, e, savanoriški mechanizmai neduoda sprendimų ir šiuo atveju, atveju SBO gairės yra labiau savanoriškos. Manoma, kad reikia privalomo požiūrio, jis būtų naudingesnis, kaip jau buvo sakome šiame parlamente ir tarp G8 šalių, savanoriškos priemonės neturėtų būti pakaitalas teisės aktams. Antras dalykas, apie kurį noriu kalbėti, tai yra tai, kad mes manome, kad yra, yra poreikis ES imtis veiksmų. Manome, kad profesoriaus Ragi pateikta sistema uh, yra vaisingas pagrindas ES ir tarptautiniai bendruomeniai toliau dirbti. Tai yra istorinė galimybė ES imtis veiksmų ir prisidėti prie profesorių Ragi sistemos įgyvendinimo. Manome, kad tiek ES ir profesorius Ragi gali suteikti daugiau gairių, ką valstybės galėtų daryti, kad pagerintų savo bendrovę atskaitomybę ir manome, kad ES čia galėtų imtis vaidmens ir vadovaujančio vaidmens. E, bendrovė atsakomybė ir prieiga prie teisingumo yra svarbiausi klausimai ir mes ir toliau galėtume e, galvoti kartu su profesorium Ragi ir ES apie tolesnės idėjas šiuose srityse. Be ES įsipareigojimų kovojant su klimato kaita, skatinant e, žmogaus teisės, e, augimą ir užimtumą. Galima būtų siekti tų tikslų taip pat ir kalbant apie ES bendrovės tiek ES ir užsienyje. Per dabartinę krizę diskursas pasikeitė ir staiga e, reglamentavimas, reguliavimas jau nebereiškia nieko blogo ir po nevyriausybinio organizacijų koordinuotų kampanijų matome, kad e, komisija įmasi įsiklausyti į mūsų pozicijas atviriau. Europos parlamento vaidmuo buvo labai svarbus pastaraisiais metais keičiant šį požiūrį. Ačiū Jums už tai. Tikimės, kad mūsų spaudimo rezultate, kai didžiai e, Enterprise paskelbė e, tyrimą, kokia yra situacija ES bendrovių veiksmuose darbe užsienyje. Taip pat prisidės prie to, kad būtų galima užpildyti tas spragas ir pasiūlyti reglamentus, spręsti problemams. Taip pat profesorius Wolters e, taip pat iškėlė klausimą ir jį pristatė tinkamoje šviesoje. Trečias dalykas, e, norėčiau pakalbėti apie nevyriausybinio organizacijų darbą ir kokius sprendimus mes siūlome. Mūsų studija Teisinga teisė, kurią mes pristatėme anksčiau parlamente ir kurią galime rasti prieėjimo, kalbama apie tris potencialius sprendimus principų lygyje. Ir mes ir toliau stengsime šioje srityje dirbti toliau. Daugia šalės korporacijos turi kelias teisinės asmenybės ir teisinės asmenybės e, savoka turi tam tikrų e, atsakomybės apribojimų ir apsaugo direktorius nuo netinkamo elgesio. Atidžiai panalizavus ir pasvarščius, mes manome, kad situaciją pataisyti būtų galima panaikinus ribotos atsakomybės doktriną. Šios E, šie dalykai, aišku, būt, turėtų būti taikomi tik tai aplinkosaugos ir žmogaus teisų srityje. Kaip šiame grafike rodoma, tai šiuo metu situacija, pavyzdžiui, patronuojanti bendrovė gali naudotis e, įvairiais dalykais, kuriais naudojasi visame pasaulyje, būtent namuose. Mums atrodo, kad ES turėtų imtų taikyti reglamentus E, patronomišios bendrovės už pažeidimus e, visoje bendrovių grupėje. Manome, kad direktoriai taip pat įstatymo turi būti reikalavime tirti ir užkirsti kelią pažeidimams jų atsakomybės srityje, tai yra jos turi turėti aktyvę prievalę tą daryti. Taip pat reikia pasiaiškinti tas savokas, kurias pristatė uh, profesorius Ragiai, tai yra atsakomybės ir tyrimo koncepcijas ir mes tikimės, kad profesorius Ragiai ir toliau dirbs šioje srityje. Antras mūsų reikalavimo aspektas yra susijęs su geresnė prieiga prie teisingumo. Nesvarbu, kiek reglamentų yra, jeigu nėra įvykdymo mechanizmo, tai niekas neveiks. Ir mes manome, kad bet kokio reglamentavimo veiksmingumas priklauso nuo vykdymo efektyvumo. Ir mes siūlome, kad kiekvienas pilietis turėtų teisę Europos teisui, teismui galėtų pateikti ieškinį dėl bet kurios bendrovės pažeidimų žmogaus teisų srityje, kad būtų pakeistos procedūros, nes šiuo metu yra daug kliučių bendruomenės e, susilaukti teisingumo. Taip pat manome, kad NVO turėtų turėti aiškesnę, aiškesnę poziciją, aiškesnę galimybę e, šiuose srityje. Ir trečias dalykas tai būtų didesnis skaidrumas, kaip kalbėjo profesorius Vauters. Manome, kad ES, ES verslo įmonės turi turėti palygintinus e, atskaitomybės, nefinansinės atskait, atskaitomybės standartus ir tai turėtų būti pagrista e, geriausia patirtimi. Mes nenorime nieko naujo čia siūlyti, jau yra patirties, kurią galima panaudoti. ES turi tam tikrų teisės aktų šioje srityje. Svarbiausia, kad tokia atskaitomybė e, nustatytų bendrovės grupę, jos atsakomybės sferą, taip pat numatyti žmogaus teisės, kalbėti apie žmogaus teisės ir pavojų žmogaus teisėms tos bendrovės darbe. Ir trečia, labai svarbu, koks yra poveikis žmogaus teisėms ir aplinkosaugai, e, kuri tenka šios bendrovės atsakomybei. Reikia skurti sektorinius rodiklius, ne visus e, rodiklius galima taikyti visose sektoriuose Reikia įtraukti įvairius veikėjus, įvairius sektorius. Direktoriai turi būti atsakingi už tokią atskaitomybę ir jie turi būti patraukiami atsakomybę, jeigu kyla problemų. Taip pat nevyriausybinės organizacijos turėtų turėti galimybę ir piliečiai patraukti bendrovę atsakomybėn, paduoti į teismą ir taip pat turėtų būti galimybė nepriklausomam ataskaitų patvirtinimui. Mes jau galvojame apie esamus ES teisės aktus, į kuriuos būtų galima įtraukti šios pasiūlymus. Tai yra, aišku, principų lygiai viskas kol kas, reikia dar daug darbo nudirbti ir tikimės, kad parlamentas mums galės padėti. Ir pagaliau paskutinis dalykas, tai yra rekomendacijos. Norėčiau pradėti nuo rekomendacijų pasiūlymų Europos parlamentui. turime didelę galimybę, nes e, greitai vyks rinkimai Europos parlamentą. Žinoma, kad programos jau parengtos, bet tikimės, kad politinės frakcijos taip pat dar turi galimybę kai kurios reikalavimus įtraukti į savo e, rinkimų programas. Pavyzdžiui, kai kurios nacionalinių lygių Prancūzijoje tai yra jau padariusios. Antra, mes manome, kad vėliau po rinkimų Parlamentas turi labai svarbų vaidmenį, ne vieną svarbiausių, tai yra patvirtinti naujus komisijos atstovus. Ir manome, kad atitinkami komitetai galėtų kalbėti apie ES programą, diskutuojant su visais komisarais. Taip pat per kitą kadenciją norėtume, kad daugiau būtų surinkta klausimų apie e, bendrovės atsakomybę įvairiose komitetuose. Paprastai tai tuos užsieima užimtumo komitetas. Dabar matome pagerėjimo e, žmogaus teisų pakomitetyje, tačiau reikėtų įtraukti daugiau komitetų, renkti klausimus, klausimus ir šios reikalus stumti priekin. Taip pat parlamentas turėtų uh, panalizuoti generalinio direktorato Enterprise tyrimą, kuris e, nesiniai buvo rengiamas. Tikimės, kad šiame tyrime bus numatytos spragos, rekomendacijos tolesniems veiksmams ir tikimės, komitet, kad komitetas ir parlamentas galės savo vaidmenį čia suvaidinti. Taip pat parlamentas galėtų pasinaudoti savo biudžeto prerogatyvomis. Labai nedėlis pavyzdys vystimosi fondai. Jau dabar galvojame apie projektus skirti bendrovėms finansavimą, kurios e, užseima įmonių socialinės atskomybės klausimais. Ir tai nu, reikia, aišku, numatyti minimalius reikalavimus dėl žmogaus teisų. Tiek rekomendacijų parlamentui, o Europos Sąjungoje, aišku, reikia dar padirbėti ir mes su profesoriu Vojtersu čia ketiname padirbėti rengdami pasiūlymus, tačiau svarbiausi dalykai, kurias būtų galima padaryti iš ES pusės, būtų tai, kad galų gale, galbūt nelabai netolimoje ateityje taryba galėtų pateikti deklaraciją, kuri bent jau pripažintų tai, kad yra tarptautinė sistema, kurią pristatė profesorius Ragiai, numatant ES valstybių narių vaidmenį ir atsakomybę. Taip pat tikimės, kad po komisijos studijos bus e, tęsiamas darbas, kaip sakiau anksčiau. Ir manau, kad dar vienas žingsnis būtų numatyti ir paskirstyti atsakomybę šiais klausimais komisijos tarnybose. Kol kas nėra aišku, kas yra atsakingas už bendrovių atsakomybę. Profesorius Ragiai minėjo, kad kai kurios valstybės turi verslo ir žmogaus teisų departamentus, tačiau tai to nėra dar Europos Sąjungoje. Tikimės, kad šis klausimas bus e, išsiaiškintas ir galbūt daugiau išteklių bus galima skirti ateityje šiam darbui. Kol kas tiek. Ačiū. Labai ačiū, ponė Kazar, jūs puikiai padirbėjote, turime puikų veiksmų planą. Norėčiau priminti, kad viename, vienoje iš keturių iniciatyvinių, prane, viename iš keturių prane, iniciatyvinių pranešimų mes e, patvirtiname sankcijas įmonėms, kai pažeidinėjamos, taip pat kai ir pažeidinėjamos yra aplinkosaugos teisės. Taryba diskusijų metu tam pritarė, mano manimu, teisinga taip daryti, nes be jokių sankcijų, be jokių nuobaudų, tarptautinių, Europos ar vietos nuobaudų sunku siekti užsibrieštų tikslų. Taigi norėčiau dar kartą priminti šį pranešimą, kuris yra labai glaudžiai susijęs su mūsų šiandienos posėdžiu. Paskutinis kalbėtojas, ponas Evans. Pone Evansai, jūs vadovaujate ABPO profsąjungų komitetui, jūs dirbate šio klausimu, taigi kokia situacija čia? Tam. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau sakėte, mano kasdieninis darbas yra darbas patariamajame komitete, tačiau aš taip pat dirbu tarptautinėje konfederacijos e, sąjungoje, kuri apima Europos profesinės sąjungas ir įvairiausias pasaulinės federacijas. Tačiau pagalvojau, jog šiandien aš pateiksiu galbūt šiek tiek asmeninių požiūrių į tai, kaip yra aptariamas profesoriaus Evanso darbas. Ir taip pat pateiksiu mūsų tiesioginės patirties pavyzdžių. Ir e, žinoma, OECD gairės e, buvo naudojamos tarptautinėse kompanijose. Taigi, pirmiausia, kalbant apie kontekstą. Pirmiausia, diskusijos svarba žmogaus teisų srityje e, iš tikrųjų buvo labai smarkiai pabrėžta mūsų filialuose, privačiame sektoriuje. Mūsų nariai dirba e, tiekėjų sektoriuje, ar tiesioginėme, arba netiesioginėme. Ir mes matome, jog auga pajamų neligybė, atlyginimų neligybė ir iš tikrųjų Tai egzistavo jau ir praeityje. Taigi, man atrodo, jog dabar svarbiausia, kaip užtikrinti žmogaus teisų standartų įgyvendinimą, tačiau taip pat yra svarbus ir platesni klausimai, tai yra kompanijų atskaitomybė, tai yra esminiai dalykai. Antra, norėčiau pasakyti, jog mūsų e, filialai siekia surasti praktinius sprendimus, kaip išspręsti šias problemas ir kaip pagerinti tarptautinius pramoninius santykius, tam, kad būtų padidinta atsakomybė ir tam, kad būtų e, užtikrinta ir vyriausybės struktūrų dalyvavimas. Ir profesorius Evansas e, užsiminė apie didžiulę diskusiją vykusią Ženevoje ir man atrodo, jog kuomet mes siekiame surasti praktinius būdus, kaip žengti toliau pasirimenčią darbo tvarkę ir priimti e, praktinius sprendimus, tai jau yra sudėtingiau. Kalbant apie platesnę mūsų pastarųjų penkerių metų patirtį, Mes žinome, jog yra Europos komisijos apibrėžimas, kas tai yra įmonė socialinė atsakomybė. Tai yra gana platus apibrėžimas, apie tai jau kalbėjo įvairūs kalbėtojai, kalbėdami apie valstybių atskaitomybę. Ir iš tikrųjų mes matome, jog čia valstybė yra stumiama atgal, o ne e, pirmin. Ir čia mes matome, jog svarbiausi veikėjai šiuose diskusijose yra tiesiog nejudrus, taigi mes turime žengti iš šio taško. Taip pat jau prieš keletą minučių buvo pastebėta, jog e, vykstant šiai diskusijai mes e, matėme, jog vyko antroji pagal dydį didžiausia pasaulyje ekonominė krizė istorijoje. Ir tą pripažįsta visi ekonomistai. Ir šie metai, taip pat ir praėjusieji metai rodo, jog vyksta finansinė krizė ir man atrodo visiškai aišku, jog savireguliavimas e, daugeliu atveju reiškia, jog nėra visiškai jokio reguliavimo. Taigi šiame procese yra tikrai kompromituojama įmonių socialinė atsakomybė. Taigi man atrodo, jog tiek būtų kalbant apie dabartinę esamą padėtį ir dabar, kuomet mes žiūrime į tai, kas turės įvykti ateityje per ateinančius mėnesius, metus, Mes turime pamėginti sukurti tikrai gerą valdymą daugybėje sričių, daugybėje rinkų ir pažiūrėti, koks bus poveikis žmogaus teisų standartams. Taigi šiame kontekste norėčiau šiek tiek pakomentuoti profesoriaus Evanso pasisakymą. Jis kitaip negu kad kiti kalbėtojai šį rytą siekia parodyti, kokie būtų praktiniai sprendimai siekiant susidoroti su šiomis problemomis. Taigi, kalbant apie mūsų patirtį siekiant apsaugoti pačias gairias, užtikrinti jų vykdymą, manyčiau, jog pagrindinė, pagrindinės problemos yra būtent tokios, kokias ir išskyrė profesorius Evansas, būtent kokia yra funkcija bendradarbiavimo tarp pačių vyriausybių ir tarptautinėme lygyje. Sakyčiau, jog tai nėra e, e, vien dėl to, jog yra tam tikras nesutarimas dėl darbo standartų, kas jau buvo aptariama šį rytą. Profesorius Ragi kalbėjo, jog mes e, pasiekėme šiokios tokios pažangos tarptautinėje darbo organizacijoje ir kitur. Tai yra tiesa, siekiant nustatyti jurisprudenciją, asociacijų laisvės standartus ir kitą. Taip pat yra ir kitų standartų šioje srityje. Tačiau vis tiek išlieka problemų dėl tų standartų ir normų taikymo. Ir sakyčiau, jog kyla problemų dėl ekonominių vyriausybių interesų, kaip tai yra atspindėta įvairiose sutartyse, pavyzdžiui, dvišalio investavimo sutartyse ir kitur. Ir taip pat išvelgiant į tai, kas vyksta darbo standartų srityje ir kaip tai yra perkeliama į gairių taikymą. Šis taikymas yra gana silpnas, atsižvelgiant į dvišalio investavimo sutartys, į tai, kaip yra taikomi arbitražo standartai, civilinė teisė šioje srityje. Taigi, taip, žvelgiant į šių gairių peržiūrą 2010 metais, siekiant sustiprinti žmogaus teisų taikymą, sakyčiau, jog svarbiausias iššūkis būtų suderinti įtakos ir galios balansą, e, žvelgiant į tai, kaip yra taikomos šios gairės. E, profesinėse sąjungose e, kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis mes analizavome apie šimtą atveju, kaip yra taikomi darbo standartai, e, kaip jie apibriežti šiuose gairėse. Ir beveik pusė šių atvejų kol kas dar nesulaukė jokio sprendimo. E, maždaug 50 iš jų jau buvo išspręsta teigiamai, e, palyginus su tuo, kokia būtų galėjusi alternatyva tų darbuotojų atžvilgių. Uh, Apie 12 tų atvejų e, buvo nustatyta nacionaliniai kontaktiniai e, taškai tam, kad būtų e, galima pasiekti tam tikrą rezultatą ir išspręsti tuos klausimus. Tačiau atrodo, jog daugeliu atveju dar trūksta aiškumo. Kalbant apie kitus, kitus įrankius, E, tokius kaip eksperto patikimumas ir kiti, mes visiškai sutinkame su tuo, jog reikia, kad būtų tam tikras nuoseklumas tarp to, ko vyriausybės tikėsi, būtent gero elgesio iš ekonominių veikėjų pagal tas nustatytas gairės ir taip pat to, e, ką jie yra pasirengę suteikti finansiškai. Taigi mūsų diskusijose yra tiesiog visiškas mirties taškas, žvelgiant į tai, kaip reikėtų keisti šias gairės. Uh, mes neturime būti verčiami imti valstybinius pinigus, tai turėtų būti laisvanoriška, tačiau jeigu mes tą darome, mes turime laikytis tų standartų. Žinoma, šiuo metu vyriausybės vis labiau linksta suteikti didesnę paramą eksporto kreditams. Taigi, aišku, kad dabar Na, iš tikrųjų, kalbėtojas atsiprašo dėl to, jog reikia aptarti daugybę klausimų ir tam nėra pakankamai laiko. Taigi taip pat reikėtų apsvarstyti nacionalinių kontaktinių taškų vaidmenį. Tik pusė arba du trešdaliai tokių nacionalinių kontaktinių taškų veikia tinkamai. E, būtent siekia tarpininkauti tarp atskirų šalių ir pasiekti abiems pusėms primtinų rezultatų. Taigi čia reikėtų judėti tarpininkavimo link. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje nacionalinis kontaktinis punktas e, e, galėjo teikti tokį tarpininkavimą tam tikrai įmoniai. Tačiau, kalbant apie tai, kur yra įsisteigęs toks nacionalinis kontaktinis taškas. Dažniausiai jis yra arba finansų ministerijoje, arba ūkio reikalų ministerijoje. Dažnai jis neturi e, tinkamų galių, kartais jis yra trišalis ir gali dalyvauti, pavyzdžiui, kokiuose nors trišalėse diskusijose, kartais e, toks, e, tokia institucija yra nacionaliniuose parlamentuose, taip pat reikia užtikrinti, jog vyktų tam tikras darbų perinamumas tarp personalo, taip pat reikėtų užtikrinti atitinkamus žmogiškuosius išteklius. Taigi, žvelgiant į veikimą, reikėtų užtikrinti, kad tai vyktų pagal nustatytas gairias. Taip pat svarbu atsižvelgti į politinius pokyčius. E, pirmininkė sako, jog reikėtų baigti. Taigi, e, baigiant, norėčiau pasakyti, jog kurgi mes esame dabar krizės akivaizdoje. Manyčiau, jog mes esame kryškelėje. Viena vertus mes jaučiame finansinį spaudimą įmonėms, joms reikia taupyti kaštus ir apriboti savo poreikius daugybėje sričių. Taip pat ir įmonių socialinės atsakomybės srityje. Kita vertus, vyriausybės arba pagrindiniai e, kontroliuotojai e, turi spręsti klausimą kontrolės klausimą, priežiūros klausimą. Taigi, žinoma, mes e, analizuojame e, iniciatyvas, kurias pateikė kanclerė Merkel, e, didysis dvidešimtukas. Ir ten yra kalbama apie tas rytis, kuriuose, į, kuriomis mes žengsime per atvenčius keletą mėnesių. Ačiū. Dėkuoju ponui Evans. Ir dabar liko labai mažai laiko ir net nedrįstu klausti kolegų, ar jie turi kokiu nors klausimu. Tai yra gan dramatiška situacija. A, panašu, kad turime šiek tiek laiko. Ir pirmininkį dėkoju vertėjams už tai, kad jie sutiko dirbti ilgiau. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju visiems e, mūsų prelegentams. Ir ši iniciatyva yra labai svarbi. Keli Europos parlamento nariai e, per kitą parlamento kadenciją turėtų sutelkti savo jėgas šioje srityje, bei bendradarbiauti aktyviau su nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš matau, kad, pažiūrėjau, tai, ką e, daro vystimosi komitetas leidžia parlamentarams, e, parlamento nariams iš įvairių e, frakcijų, iš įvairių partijų, šalių dalyvauti bendrose iniciatyvose. Ir, pažiūrėjau, dabar rengime peticiją e, dėl kovos su korupcija. Pone Rager, jums netrodo, kad yra šiokio tokio ryšio tarp teisėkuros mechanizmų ir teisės me mechanizmų, kurie leis mums kovoti su korupcija ir su tais mechanizmais, kurie galėtų jums padėti uh, skatinti pagarbą žmogaus teisėms pasaulyje. Žinome, kad kai kurios įmonės pažeidžia žmogaus teisės trečiose šalise. Ir paprastai e, šios įmonės e, pasinaudoja tais pačiais triukais, tais pačiais e, mechanizmais, kaip ir tie, kas sukūrė korupciją ES. Ar jums netrodo, kad mes galėtume apjungti šios du aspektus Mes ES iš tikrųjų neturime kovos su korupcija mechanizmą ir, ir e, šis ryšys galėtų būti visiems naudingas. Dėkoju, Ana Gomeš, dabar Vernik de Kaiser. Ačiū, pirmininkė. Nežinau, ar iš tikrųjų e, mūsų prelegentai turės laiko atsakyti į mūsų klausimus. Ponas Evans e, pasakė tai, ką aš, kas man labiausiai rūpėjo. Ši nauja struktūra, kuri netrukus bus sukurta, bus labai naudinga. Ir manau, kad e, ji padėtų mums lankščiau reaguoti dabartinę situaciją. Šiandien išgyvename ekonominę krizę. Ponas Evans apie tai kalbėjo. Kalbėjo apie tai, kad Vyriausybės dabar turėtų prisimti e, atsakomybę už e, standartų ir, e, ir sąlygų apibrėžimą, pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje ir kitur. Tačiau to nepakaks. Jei nėra tinkamos reglamentavimo struktūros ir jei viskas daroma savanoriškai, įmonėms netrodys, kad uh, reikia apskritai stengtis gerbti žmogaus teisės. Aš tikiuosi, kad e, kitos kadencijos parlamente pirmininkė jūs ir toliau pirmininkausite šiam pakomitečiui ir tikiuosi, kad šios diskusijos bus pratestos. Nes turime galvoti apie ateitį. Turime keisti savo požiūrį, atsižaldami į naują uh, kontekstą. Je vais demander à M. Witt à la... Dėkoju. Dabar. Norėčiau stikti žodį vienai, e, vienam kolegai dar, kad jis patiktų savo klausimą ponui e, Ragi. Ir gal jūs taip pat galėtumėte paaiškinti, papasakoti mums apie tai, e, kaip jūs tęsite savo darbą ir kaip jūsų tikslai bus įtraukti į parlamento kitos kadencijos parlamento darbo atvarkė. <clears throat> Aš interpretuosiu jūsų klausimą labai siaurai ir atsisakysiu rezumavimo, nes nėra laiko. E, labai dėkoju visiems pasisakiusiems, e, jums, Džonai. Noriu užduoti du klausimus. Pirmiausia, dėkoju už tai, ką pasakėte dėl to savanoriškumo ir privalomumo aspekto. Žinau, kad e, daugelis e, čia salėje klausėsi e, susidomėję. Vienas iš dalykų iš tų, ką padarėte Ženevoje, buvo tai, kad perėjote į poziciją, kur susilaukėte pritarimo. Noriu išgirsti, kaip jums tai pavyko padaryti. Galbūt čia mums to nepavyks pakartoti, tačiau e, galėsime pasimokyti. Ir antra, e, pratesant, ką sakė kolegė Veronik apie krizę, girdėjote, kad anksčiau esate sakęs, kad e, krizė suteikia puikias galimybės pasikeisti mums visiems Tačiau man vis dėlto kyla nerimas, nes dėl to, kad e, kyla, yra didžiulių finansinių problemų pasaulio vyriausybės, tai interpretuos finansinėmis prasmėmis ir pateiks visokių reguliavimo reikalavimų direktoriams, tačiau tai padarys vien tik tai siaur, remdamėsi siaurais finansiniais kriterijais ir po dešimt metų e, mes pamatysime, kad praradome tuos tą dešimtmečių ir žmogaus teisų reikalų e, e, sprendimas sustojo. Elen, aš žinau, kad komisija e, ginsis dėl to, ką pasakė įvairios, įvairūs pasisakiusiai, tačiau aš manau, kad tai, kas buvo pasakyta šyrit, nėra kritika dėl to, ką jūs esate nuveikę dėl bendrovių socialinės atsakomybės, bet tikimės, kad partnerystėje kartu su kitomis šalimis jūs nuveiksite daugiau. Tačiau kritika yra tai, kad šiuo klausimu mes savo vadovaujantį vaidmenį praradome. Ir viešai noriu pasakyti, kad jūs tikitės, kad komisijos tyrimas gali remtis visais e, Džono atliktais darbais praeitėje, bet taip pat gali prisidėti prie jo uh, įgaliojimų iki 2011 metų. Ir jeigu tai padarysime, mes galėsime pademonstruoti tą savo vadovaujantį vaidmenį. Ir aš noriu Jūs e, pagirti ir šiek tiek pozityviai nušviesti komisijos darbą. Tačiau jeigu yra galimybė, kad komisija sureaguotų kaip nors, galbūt kas nors iš išorės santykių direktoratų galėtų sureaguoti. Kaip Jūs e, įsivaizduojate horizontalų sudarinimo, kaip kurį e, paminėjo profesorius Ragiai? Būtent e, atsižvelgiant į tai, ką mes darome kolektyviai Europos Sąjungoje, būtent Elen, mano nuomonė, šį klausimą reikėtų pratesti, nagrinėti nuo, ne tik po rinkimų, bet apskritai nuo šiandien visados. Ačiū, Ričardai. Pone Ragi, profesoriu Ragi, gal galėtumėte trumpai e, sureaguoti, labai atsiprašau, kad nėra laiko, bet e, prašom. Labai ačiū, norėčiau labai trumpai atsakyti į klausimus, e, kadangi vargšai vertėjai turėjo eiti pietauti. Na, Kalbant apie ryšius su korupcija. Korupcija kenkia bet kokių socialinių tikslų siekimui ir žmogaus teisų gyvendinimui dėje, kuomet mes į tai pasigiliname, matome, jog mano mandatas neapima bet kokių korupcijos klausimų, kadangi yra kitų instrumentų. E, kalbant apie e, praktiką jungtinėse tautose, pasaulinę jungtinių tautų konvenciją ir kitus instrumentus, yra daug daugiau instrumentų korupcijos srityje negu kad kitose srityse. Taigi mano mandatas buvo sukurtas taip, jog korupcija ji nebuvo tiesiogiai įtraukta, tačiau žinoma, ji kenkia bet kokiems pasiekimams, apie ką mes ir diskutuojame šį rytą. Antra, kalbant apie ekonominę krizę, labai sunku apibendrinti dviem sakiniais. Trumpame laikotarpyje e, viskas yra siaubinga, tačiau per ilgalaikį laikotarpį e, viskas patobulės. E, kalbant apie trumpalaikį laikotarpį, tai yra siaubinga, kadangi vyksta ekonominė krizė, kuri apima visą kitą Mes jau girdime istorijas apie prievartinį darbą ir daugybę įvairiausių kitų dalykų pasaulinėse tiekimo grandinėse. Mes turime tam užkirsti kelią per trumpą laikotarpį. Kalbant apie ilgą laikotarpį, aš tikiu, kad krizė tikėtina turės tokį patį poveikį, kokį turėjo ir didžioji depresija, kalbant apie politinį mąstymą ir politinius veiksmus e, šalies nacionalinėme lygyje ir pramoninėme pasaulyje. Mano nuomonė, reikės visiškai iš naujo persvarstyti e, rinkos ir valstybės santykius. Jūs esate visiškai teisūs, sakydami, jog čia yra daugybė techninių klausimų, kuomet mes kalbame apie atskaitomybės standartus, apie įvairias atsakomybės ryšis, apie korporacijos veiksmus, apie įmonių atsakomybės taisyklės ir taip toliau. Mūsų darbas yra užtikrinti, kad mes nepaliksime to tiesiog siauriems ekspertams. Taigi mes galime įnešti daugybę pokyčių, peržiūrėdami įmonių valdymo taisyklės. Pavyzdžiui, koks, koks yra įmonės direktoriaus vaidmuo įmonėje. Uh, Jis yra atsakingas už įmonės verslą, tačiau jis taip pat turi atsižvelgti ir įmonės verslo daromą poveikį visuomeniai. Čia yra didžiulis skirtumas tarp to, kaip vyksta įmonės vidinė dinamika ir koks yra, kokia yra įmonės bendra atsakomybė visuomenėje. Čia mes turime svarstyti aplinkosauginius ir socialinius klausimus. Aišku, nepažeisdama pamatinės įmonių teisės struktūros. Uh, Taigi, mano nuomonė, šie klausimai gali padaryti didžiulį poveikį. Žmonės, e, sėdintys prie įmonės e, valdybos stalo, paprastai nesvarsto tokių dalykų. Taigi mes turime užtikrinti, kad mūsų balsas būtų girdimas tose diskusijose. Todėl aš jaučiuosi gana optimistiškai žvelgdamas ilgalaikį laikotarpį, kadangi diskusijos vyksta, pokyčiai ateis. Mes paprasčiausiai turime užtikrinti, kad tie klausimai, kurie mums yra svarbus, būtent e, darnos klausimai, būtų išgirsti. Galiausiai kalbant apie tai, kokių pamokų mes galėtume pasimokyti iš Ženevos patirties, labai sunku tą apibendrinti trumpai. Aš parašysiu apie tai knygą ir parduosiu ją tikrai labai brangiai. Tačiau kalbant rimtai, manau, jog yra trys elementai, kurie veda mus iš vieno taško į kitą. Vienas yra tai, jog mes esame tiesiog prisirišę prie empirinių dalykų. Mes norime žinoti konkrečiai, kas vyksta konkrečioje vietoje, kokia įmonė, kokius standartus taiko, kokius standartų netaiko, koks sprendimas veikia, koks neveikia, kokios kombinacijos veikia geriau negu kad kitos. Mes esame tikrai pasinešę ant tokių empirinių dalykų. Ir mes siekiame užtikrinti, jog kuomet e, organizuojame tam tikras konsultacijas ar dėrybas, turi būti tam tikros bendros taisyklės, dėl kurių nereikėtų ginčytis. Problema yra tokio dydžio, o ne tokio. Šie dalykai veikia, o šie dalykai neveikia. Mes turime įrodymų, jie yra čia. Tai tikrai pakeis diskusijų pobūdį. Mes negalime remtis daugiau vien tik tai savo interesų gynimu. Mes privalome remtis faktais. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas yra tai, jog mes turime siekti bendro pagrindo. Šios gairės nėra sprendimas išspręsintis visas mūsų problemas, tačiau tai yra bendras pagrindas, turintis du, dvi ypatybės. Viena yra tai, jog jis turi apimti visus atitinkamus sektorius. Mes negalime žengti pirmin, aplenkdami verslo bendruomenę. Taigi mes turime įtraukti verslo bendruomenę, mes turime įtraukti vyriausybės ir vienintelis būdas tą padaryti yra užtikrinti, kad mes turėsime uh, tai, ką vadiname bendrų pagrindų. Tačiau šis bendras pagrindas turi būti taip struktūruotas, kad jis netmes ilgalaikių galimybių, kad visi galėtų matyti, jog jeigu yra papildomų ambicijų, papildomų siekių, jie turėtų būti galėti įgyvendinti pasiremiant tuo bendru pagrindu. Jis neturėtų iškirsti kelio galimybėms. Taigi man atrodo, jog šios dvi ypatybės E, būtent e, remimasis empiriniais faktais ir neužkertant kelio tolesnėms galimybėms, e, siekiant pokyčių yra labai svarbu. Ačiū. Dėkuoju, ponui Ragė. Aš tikiuosi, kad jūsų įgaliojimai ir toliau bus tiesiami. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad šis e, Europos parlamento pakomitetis tikrai Jūs parems. Dėkuoju visiems, kas pasisakė. Mes be abejo tikimės, kad ne, tų nevyriausybinių organizacijų, kurios šiandien dalyvauja šiame renginyje atstovai, stebės, kaip siekime tikslai šioje srityje. Ir aš norėčiau paprašyti Jūsų nepa, neišeiti iš šios salės, kadangi prie mūsų prisijungė du labai svarbus asmenys. Vienas iš jų yra ponas Macmillan Scott, kuris yra Europos parlamento vicepirmininkas, ir Eiman, ponas Eiman Nur, žmogus teisų gynėjas. Prašau jam paplauti. Jis yra atvykęs iš Egipto. Europos parlamentas, Europos komisija, taryba ir kitos ES institucijos darė viską, kas yra įmanoma, kad jis būtų išlaisvintas ir galiausiai tai ir vyko vasaro mėnesį. Ir dabar aš norėčiau jam iš karto ir suteikti žodį. Prašau, ponė. شكرا وانا الحقيقه سعيد جدا ان انا اكون اليوم Dėkuoju pirmininkė, man labai malonu į Jūs kreiptis. praėjus mažiau net dviems mėnesiams e, po mano išlaisvinimo. Tik išėjęs iš e, prokalėjimo duris, aš iš karto pareikalau, pa, išreiškiau norą atvykti į Europos parlamentą. Kalėjime praleidau ketverius metus. Per tą laiką daug kas įvyko ir aš norėčiau pirmininkė Jums padėkoti. Buvau susitikęs su Jumis e, kairę ir dėkoju Europos parlamentui už e, Jūsų patvirtintą žmogaus teisų rezoliuciją, kuri labai man padėjo ir kuri padės ir toliau skatinti pagarbą žmogaus teisėms e, Egipte. Kalėjime nulatos domėjausi tuo, kas vyksta Europos parlamente. Ir visą laiką savęs klausdavau, ar visų šių pastangų iš tikrųjų užteks tam, kad uh, žmogus galėtų išeiti į laisvę. Ir džiaugiuosi, kad e, taip ir įvyko. Jūs ginate uh, žmonės, kurių vardų pavardžių labai dažnai net ir nežinote. Jūs uh, gražinote man laisvę, Tačiau aš dar net gavau visų savo teisų. Arabų šalise šimtai, tūkstančiai žmonių tebėra kalėjimuose Sirijoje, Egipte, kitose šalise nėra nepriklausomos teismų sistemos. Ir labai dažnai žmonės e, yra nuteisimi kalėti be jokio pagrindo. Pavyzdžiui, Karim Mami mano partijos narys buvo išmestas už universiteto ir vis dar yra kalėjime dėl to, kad jis išsakė vyriausybė nepriimtiną nuomonę. Galiu paminėti ir kitus asmenys, kurie yra persekiojami. Taigi visų šių asmenų vardu aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes tikimės, kad Europa nepamirš savo pareigos kadangi Europa mums pirmiausia yra žmogaus teisų pagarbos pavyzdys. Ir dar kartą, ponė Birminkė, dėkoju Jums, iš visos širdies dėkoju už tai, ką Jūs dėl manęs padarėte, už tai, kad sutikėt man šią galimybę čia atvykti. Ir visiems kitiems komiteto nariams dėkoju ir raginu jūs neapleisti sąžinės kalinių visame pasaulyje. Dėkuoju. Ačiū, ponia Mainur. Mes, Europos parlamentas, stengsimės atitikti jūsų lūkesčius, jūsų ir tokių žmonių kaip jūs lūkesčius. Dabar mūsų garbių svečių ir kalbėtojų garbiais.